E Labadiena, teskime mūsų komiteto posėdį, turėjom pakeisti posėdžių salę, galbūt kai kurie žmonės dar nespėjo atvykti, ieško salės, palauksime kelias minutės, kol ponas Marinesku ir mūsų pranešėjai atvyks. Ir kai atvyks ponas Marinesku, mes galėsime tęsti darbą šios popietės e, darbo tvarkėje vyks diskusijos dviem skirtingais klausimais. Vienas bus užbaigta, užbaigtas vienos temos nagrinėjimas, o kitas, e, kita tema bus pateikti papildomi argumentai. Ponas Marinesku ir ponia Kailė yra du pranešėjai, kurie būtent ir vadovaus tom diskusijom, bus bendrai rengiamos diskusijos dėl dviejų pranešimų. Ir taip pat dalyvaus Europos investicijų, uh, strateginių investicijų fondo atstovas, jis taip pat pateiks komentarus. Taigi pirmiausia, kalbėsime apie Europos strateginių investicijų fondo veiklos tarpotokio prateisimą ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninius patobulimus. Eva Kail yra pranešėja šio klausimu, o kitas klausimas yra Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimas. Šią temą pranešėjas yra ponas Marinesku, kuris netrukus atvyks. Noriu Jums padėkoti, kad susirinkote į šį posėdį. Jums visiems be abejo tai yra svarbus klausimas, esminis klausimas Europos investicijų bankui kai nagrinėjame konkrečiai e, šio Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratesimą. Mes išklausysime, ką veikia Europos investicinis bankas šioje srityje. Visą tai svarbu Europos parlamento e, prioritetų kontekste. Puiku būtų užtikrinti bendradarbiavimą, pasikeisti nuomonėmis. Visi mes E, žinoma, atsakingi už skirtingas sritis, bet bandome apjungti savo idėjas ir užtikrinti bendradarbiavimą. Pirmiausia, pakviesiu poną Kailį pristatyti, o po to sulauksime, kai sulauksime Marineskų ir jo išklausysime, keisime nuomonėmis. Maždaug 10 minučių bus skirta kiekvienam pranešimui. Dėkoju. EFS yra labai naudinga priemonė ir tik, sektorius ir rinkos įrodė, kad tos priemonės reikalingos siekiant išspręsti riziką, kurie galėtų iškilti dėl stagnacijos. Europos komisija, Europos parlamentas nemažai jau nuveikė šioje srityje, bet reikia daug ir nuveikti siekiant e, subalansuoti investicijas ES, suboptimalų kapitalą, rizikos nustatymą, taip pat e, rizikingus e, mokėjimus. Mm. Būtina pagerinti ir ištaisyti tuos, tą disbalansą ir suteikti paramą mažiausiai privilegijuotom valstybėm narėm. Aš taip pat tikiuosi, kad e, parlamentas e, patvirtins šį pranešimą. EFSI yra taip pat ir politinė priemonė. Ir čia bandoma visiems vienodas galimybę suteikti ir nepritarima dviejų greičių Europai. FF, EFSI yra atskiras fondas, papildomas investicijų fondas ir tikimasi, kad jis sukurs papildomą pridėtinę vertę. Mes turime labai aiškiai nustatyti, kad nei dabar, nei ateityje EFSI neturėtų pakeisti kitų dotacijų, kurias teikia ES regionams ir sektoriams. Trečiasis gyvenimo principas yra tai, kad būtina investuoti į produktivumą, į darbo našutą, našumą ir tai yra ilgalaikės pastangos. Šis fondas neturėtų būti naudojamas trumpaliekiams pro, pro, projektams. Jeigu Europos investicijų fondas ir Europos komisija mobilizuos vis, visus turimus fondus, tai tikiuosi, tom, kad tai leis pasiekti gerų rezultatų, bet labai svarbu, kad EFSI būtų grindžiamas rizikingų produktų finansavimu ir kad būtų sektoriniai ir geografiniai elementai įtraukti. EFSI kitai būtų monolitinis inform, instrumentas, kurį naudotųsi tik taip labiausiai pažengusios valstybės narės. Labai svarbu vertinti visą ES e, eko, finansinę e, ekosistemą. Tai nėra sprintas, tai yra maratonas, tai yra ilgalaikis dalykas. Įtrės komiteto kompetencijos rytie aš suteikiau dėmesį į šešis aspektus. Sektorinis diversifikavimas atrenkant projektus, visų pirma, energetikos rytyje, pramonės infrastruktūros rytyje, skaitminės ekonomikos mokslinių tyrimų srityje ir mažų rytinių įmonių finansavimo srityje. Antras dalykas - papildomumas. Trečias dalykas - geografinis diversi, diversifikavimas. Taip pat e, ben, skirtingų finansinių instrumentų ap, apjungimas ir struktūrinės aplinkos formavimas, kur būtų taikoma EFSI. Aš jūsų nevarginsiu labai išsame analizę tų elementų, aš tik pateiksiu bendras skriptis. Viskas yra pranešimų projekte. Dėl pramonės pajėgumų didinimo ateityje ypatingai pabrėžiu, pabrėžiu skaitmeninės infrastruktūras – Tai bus dominuojantis ekonominis sektorius ateinančiais 20 metų ir ES čia tikrai gali užimti lyderio vaidmenį. Specialių investicijų reikia e, rizikingame sektoriuje, ypač daiktų interneto sritis, užtikrinti kibernetinį saugumą ir taip toliau. Energijos vartojimo efektyvumo srityje siūlo ambicingesnį požiūrį, kuris atspindi ES įsipareigojimus COP21. Džiaugiamės e, komisijos pasiūlių 30 procentų investicijų inovacijoms. Taip pat siūlome bent 20 procentų finansavimo skirti tiems projektams, kurie skirti energijos vartojimo efektyvumui didinti. Turėtumėm e, vengti tų projektų remimo, kuris susijęs su iškastiniu kūru. Taip pat būtina remti mažas ir vidinės įmonės ir mes e, siūlome agresyvesnės strategijas, strategijas skatinant FSI priemonę. Reikia didinti informatumą ir matomumą, stiprint Europos investavimo konsultacijos centro vaidmenį. Taip pat ir komercinių bankų e, parama. Taip, dėmesys turėtų būti skiriamas papildomumo klausimui. Vienas iš svarbiausių reikalavimų tai yra atrenkant projektus Nenoriu padėkti analizės, kas, kokia yra apibrieštis e, to papildomumo, tai yra gana svarbus, sudėtingas klausimas. Aš tik pabrėšiu, kad labai svarbu infrastruktūros projektams, kad būtų suteikta e, pirmųjų nuostolių garantija vadinamoji ir būtų skatinamos platesnės infrastruktūros iniciatyvos. būtina susijęti EFSI su kitomis priemonėmis, įskaitant Europos struktūrinių investicijų fondą. Ir būtina ve vengti papildomų išlaidų. Veiksmingas susijimas su struktūrinių investicijų fondu yra svarbus. Taip pat Europos investicijų banko e, strategija galėtų mums padėti, ypač tose regionuose ir sektoriuose, kur yra vykdami projektai susilaukiantis mažesnės bankų paramos. Labai svarbus Europos investavimo konsultacijų centro vaidmuo įveikiant sunkumus, kai yra pateikiami projektai finansavimui. Svarbi ir viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė. Taip pat reikėtų tematinės ir kitas investicijų platformas kurti. Štai tokie pagrindiniai dalykai Aš laukiu jūsų klausimų, komentarų, pakeitimų, taip pat bendarbiavimo su šešėliniais pranešėjais, kad galėtume parengti pagerintą, kuo geresnį, kuo naudingesnį pranešimą dėl EFSI. Ačiū, Eva. Dabar norėčiau suteikti galimybę pasisakyti ponui Marinesko ir jisai pristatys antrąją dalį. Jūs matėte mano pasiūlymą, mano nuomonės projektą ir noriu tik pasakyti keletą žodžių dėl papildomumo. Aš manau, kad e, šiuo metu galiojančią apibriežti reikėtų peržiūrėti, atsižvelgiant į naujus veiksnius, tam, kad būtų visiškai aišku, kad e, būtina įvertinti ne tik tai minimalę riziką, nes EFSI ir Europos investicijų bankas veikia vadovaudamėsi skirtingomis darbo tvarkos taisyklėmis. Galų gale turėtų tai būti įtvirtinta reglamente. Aš taip pat norėčiau pateikti daugiau informacijos dėl taip vadinamų investicijų mobilizavimo. Gal komisija aišku galės papildyti tai, ką aš pasakysiu, nes norėčiau būti tikras, kad tas numatytas tikslas 50 procentų nesiremtų bendraja projekto verte, bet remtųsi tik a, investuotais, investuotomis privačiomis lėšomis, jų dydžių. Ir dar kas yra aktualu, taip galima surasti tokią sumą, bet kaip tada perduoti, užtikrinti naudos gavėjų finansavimą. Tai yra svarbiausias dalykas, nes pavyzdžiui yra daug mažų ir vidutinių įmonių, kuriom, vi, kurios nuo pat pradžių norėtų žinoti, kokiomis pinigų sumomis jos galėtų disponuoti. Todėl turėtų būti aiškiai nurodyta padėtis. Na, visa kita yra išdėstyta nuomonėje ir tikiuosi, kad bus atsižvelgta į mūsų teikiamas pastabas, peržiūrint EFSI reglamentą, Europos strateginių investicijų fondų reglamentą. Ačiū, ponia Marinesko. Dabar iš karto norėčiau suteikti žodį ponui Dovgelevič. Ačiū. Ačiū. Aš noriu pirmiausia atsiprašyti, kad kalbu tokiu balso tembru matyt per daug ir per ilgai išneku. Norėčiau padėkoti <clears throat> pranešėjų Marinesku ir šešėliniams pranešėjams už atliktą darbą, nes labai uh, svarbus dokumentas yra. Ir iš karto noriu pasakyti, kad kaip ir jūs pradėsiu nuo FC2 Aišku, komisija pateikė savo pasiūlymą ir mes manome, kad taryboje pavyko pasiekti pakankamai protingo susitarimo daugeliu klausimų. Taip, egzistuoja tam tikra stoka investicinių lėšų ir EFSI būtent dėl šios priežasties turėtų veikti toliau. Kitas dalykas, nereikia pamiršti, kad EFSI sudaro trys tokie ramšiai. Mes su tarpu kalbame tik apie trečiąjį. Bet yra ir kitų dalykų ir reikia e, nemažai sutelkti politinės valios. Mums labai aišku, kad EFSI turi būti rinkos pagrindų veikianti priemonė ir užsiimti E, tik tais dalykais, nes visa kita e, nebūtina daryti, kadangi jeigu darai viską, tai nieko nepadarysi, nes reikia sutelkti e, dėmesį į konkurencingumo didinimą, augimo skatinimą ir investicijas. Mes sakytume, kad dar reikia užtikrinti darbų testinumą, nes pavyzdžiui, papildomumo kriterijus. Taip mes galėtume kiekvieną kartą keisti taisyklės, bet reikėtų užtikrinti aiškę sąsąją tarp papildomumo ir rizikos pobūdžio. Kas yra labai gerai, kad EFSI pradės veikti ir sanglaudos srityje. Tačiau turiu pasakyti, kad aš asmeniškai šiek tiek nerimauju dėl to, kad finansinis reglamentas galbūt per vėlai įsigalios šiais metais arba kitais metais net. O faktiškai ESIF ir EFSI turėtų veikti darniai kartu. Bet to yra ir kitų sektorių, bioekonomikos, žemės ūkio sektorius, kuriam tokia partnerystė duotų naudos. Tai, ponas Marinesko iš tiesų labai daug daro, kad būtų tinkamai sutvarkytas komunikavimas, nes jis labai svarbus dalykas. Dar noriu trumpai atkreipti dėmesį į tai, kas mums rūpi. Aš jau kalbėjau apie nuspėjimumą, apie tai, kad reikia galvoti apie priemonės veikiančios rinkos pagrindų ir kad nereikia nustatyti tokių tikslų, kokių negalėsime pasiekti. Jeigu, pavyzdžiui, klimato kaitos rytyje mes nustatysime praktiškai nepasiekimus tikslus, tai tada kyla klausimas, Kam skirsime dėmesį? Klimato kaitos problemoms ar užimtumo, naujų darbo vieto kūrimui, ekonomikos um, e, plėtrai, nes mes galime skirti lėšų tik tai, kiek galime. Ir todėl turime labai uh, pragmatiškai įvertinti savo galimybės ir nefinansuoti, pavyzdžiui, kelių tiesimo projektų taip vadinamuose senosiuose valstybėse narise. Buvo toks sprendimas priimtas, bet ar tai buvo gerai? Nes pasirodė, kad valstybės ir, vieš, ir privataus sektoriaus partnerystė ne visada davė reikalingų um, rezultatų. Ir todėl dabar reikia um, tobulinti, atnaujinti Prancūzijos, Ispanijos ir kitų valstybių narių kelius. Dar vienas dalykas - dėl nebedradarbiaujančių jurisdikcijų. Mes e, visą pimtimi ir veiksmingai taikome ES taisyklės, bet bet kuriuo atveju taryba turės patvirtinti sąrašą e, nebendradarbiaujančių jurisdikcijų. Ir tarybos nuomonė keičiasi vieną dieną vienaip, kitą dieną kitaip. Todėl mes norėtume, kad būtų e, pasi, nu, veikiama stabiliai, kad būtų pasirinktos aiškios formuluotės. Galiausiai noriu pasakyti, kad nebejotinai norėtume, kad um, konsultacinis centras, antras FC, tas ramstis veiktų geriau. Norėtume jį sustiprinti, jo veikimas aktualus investicijų požiūriu. Ir ypač toks konsultacinis centras aktualus, kai kalbame apie veikimą finansų rinkose. Turiu keletą įdomių skaičių, kuriuos, jeigu įdomu, galėsiu jums pateikti, bet nenoriu per ilgai uh, kalbėti dabar ir todėl trumpai tik tai paminėsiu tai, kas aktualu pono Marinesko pranešimo atveju. Pirma, pirmiausia, EFSI atveju e, fondas pasiekė gerų rezultatų, bet mes negalime galvoti, kad tai viskas, ko įmanoma pasiekti. Rinkose padėtis keičiasi labai sparčiai, ir labai sunku bus matyti per artimiausius metus suburti investicijas. Kitas dalykas, reikia palaukti, kokį poveikį Jungtinės karalystės pasitraukimas padarys ES ekonomikai ir tame tarpe investicijoms, nes dabar nieks negali to nuspėti. Kitas dalykas, yra ir kitų svarbių aspektų. Pavyzdžiui, daugiklis. Aš manau, kad viskas gerai numatyta ir investicinio laikotarpio pabaigoje, o tai bus 18 metų pabaiga, mes galime viską išanalizuoti. Bet mes jau jums keletą kartų sakėme, kad tikrai dėl daugiklio tai mes laikomės visų nustatytų terminų, kurie nustatė FC reglamentas. Politiniai FC aspektai geografinis pasiskirstimas pirmiausia. Jūs žinote, kad viskas priklauso, kaip jūs interpretuosite duomenis. Jeigu jūs esate e, žvejybą praktikuojanti valstybė, tai tada bus e, kiek kitoks e, procedūrinė, kiek kitokie procedūrinė tvarka, nes reikės dirbti kartu su investiciniu banku. Dabar kas geriausiai panaudoja lėšas? Estija, e, kai kurios kitos Skandinavijos šalės ir geriausia gal ko gero viską būtų vertinti ekonomikoje. Estija, Bulgarija, Ispanija, Lietuva ir Portugalija. Yra penkios valstybės, kurios labai gerai panaudoja e, investicinės lėšas. Jeigu jūs domina smulkiau šitą informaciją, tai galite pasidomėti kompanijos Ernst Young ataskaitą bet skirtingose ataskaitose pateikiama skirtinga informacija. Aš, pavyzdžiui, geriausiai žinau, kokia padėtis Lenkijoje, na, šiek tiek dar Bulgarijoje. Ir aišku, daugelį dalykų galima svarstyti įvairiai. Dėl to kont konsultacinio centro Advisory Hub. Na, tuo tarpu iš visų valstybių narių pateikta 340 prašymų ir visus tos prašymus atsiuntė privataus sektoriaus atstovai. Tai nuteikia optimistiškai, nes panašu, kad būtent privatus sektorius labiausiai domisi EFSI fondų ir galų gale pats EFSI fondas buvo tam sukurtas. Ir a, šiuo metu yra 18 investicinių platformų, kurios patvirtintos pagal novatorišką infrastruktūrą ir pagal a, kitą projektą, mielai atsakys jūsų klausimus. Dabar FCSIF e kombinacija yra maždaug apie 30 priemonų kurios įgyvendinamos pasinaudojant um, struktūrinių fondų lėšomis. Tai yra Slovakijoje, e, Lietuvoje, Estijoje, kitose šalise. Bet reikia dar daugiau, dar geriau išnaudoti e, um, EFSI ir ESFI galimybės. Juolab, kad finansinėme reglamente numatytos bendros sąlygos. Ir galiausiai bendradarbiavimas tarp um, su valstybėmis narėmis. Labai džiaugiamės, kad tas bendradarbiavimas vyksta puikiai ir um, įvairios šalis parengė įvairias platformas, uh, produktus ir um, sustiprino savo nacionalinius bankininkysės pajėgumus. Bet kita vertus, manau, keletas tose šalyse gimstančių idėjų, na pavyzdžiui, kad EIB investicijų bankas a, turėtų būti pavaldus kažkam. Aš manau, o, yra tik rodo nesupratimą. Nes jeigu jūs versite, kad bankas visada a, amortizuotų problemas ir smūgius, tai nebus gerai. Neturime uh, nereikia painioti dviejų dalykų - papildomumo ir subordinacijos. Subordinacija, aišku, tam tikrais atvejais persidengia su papildomumu, bet labai atvirai galiu pasakyti, jeigu yra kažkoks e, informacinių technologijų projektas. Tai jis gali būti kaip papildomas elementas vienoje valstybėje narėje, bet jis netenka prasmės kaip papildomas elementas kitoje valstybėje narėje ir turime labai uh, um, realiai vertinti padėtį. Dar noriu pasakyti, kad FC vis tik tai yra toks fondas, kurį uh, gerai išnaudoti dar neišmokome. Ir kaip jau sakiau iš pradžių, tai pasiekėme pažangos, bet nereikia nusiraminti tą pasiektą pažangą apsiriboti. Aišku, jūs, jeigu paskaitysite ataskaitą, sužinosite daugiau detalių ir bent jau šis projektas tikrai mums pavyko. Dėkuoju už pristatymą. Ir galbūt čia praleidom tam tikrus skaičius, jeigu norėtumėt E, atsiųsti savo pranešimą, tai mums būtų labai naudinga. Toliau EPP frakcijos vardu. Dėkui, norėčiau padėkoti poniai Kailiai ir ponui Marinesko už pranešimus. Manau, kad užtikriname testinumą kalbant apie EFSI ir mūsų požiūrį į EFSI, tai EFSI iš tiesų yra e, gera, reikalinga priemonė, bet tai neturėtų būti vienintelė priemonė finansuoti projektams. Nes e, kapitalo rinkose yra labai daug kapitalo. Nes labai daug įmonių investuoja į vertybinius popierius. ir norėčiau padėkoti ponui Marineskui ir poniai Kailį. Ir kalbant apie mokslinių tyrimų e, finansavimą, tai dalis e, to atsispindi Horizontas 2020 programai, kuri yra labiau pritaikyta inovacijom finansuoti. Taip pat ir išaiškėjo, kad nėra investicijų į kūrybos sektorių. Komisija pati sakė, kad kūryba tai yra toksai neapčiuopiamas produktas ir, ir investuoti nėra taip lengva. Bet čia turime pasižiūrėti į Amerikos pavyzdį. Amerika rado, kaip pritraukti lėšas į kūrybinį sektorių, į e, kūrybinę pramonę. rinka yra. Bet e, galbūt, kalbant apie kūrybinį sektorių, nėra jam pritaikytų finansavimo instrumentų. Turėtume apie tai susimastyti. yra garantijų priemonė, pavyzdžiui, kurią galėtume panaudoti kūrybiniai pramoniai. Tai galėtų būti jos finansavimo šaltinis. E, tokios investicijos gali būti ir taip vadinamos ankstyvosios investicijos, tik pradėjus vystyti projektą Ir čia, aišku, EFSI negalėtume turbūt ir panaudoti, nes paprastai tokios kūrybinės įmonės yra labai mažos ir neturi galimybių naudotis EFSI lėšomis. O Horizontas 2020 programa, e, kuri e, gali daryti iš ankstinius mokėjimus ar uh, tokius papildomuosius mokėjimus, tai čia galėtume panaudoti garantijos priemonę panašiai uh, ir lėšas skirti per tam tikras finansavimo programas, kurios atitiktų mokslinio tyrimų, inovacijos ir kūrybinės pramonės poreikius, nes statistiniai duomenys tikrai neįkvepia Aišku, galime tą statistiką e, pakeisti kiekvieną projektą pavadindami kūrybiniu, bet e, tai bus netiesa. Tiesiog turime siekti, kad esamos priemonės būtų labiau diferencijuotos, leistų finansuoti ir mažos apimties e, iniciatyvas. Mm, kai bankai ir finansinės priemonės negali to padaryti. Dėkoju. Aš turbūt turėjau geriau nurodyti, kiek laiko turi šešėliniai pranešėjai, kad galėtume visų išklausyti. Toliau regis Tomas Venta. Jo nėra, tai jei jis grįž, jei jis ateis į salę, suteiksime jam žodį. Toliau ponas Čezak. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkui už tai, kad suteikėte žodį. Norėčiau padėkoti pranešėjam. Daugelis valstybių narių mano, kad EFSI yra geras instrumentas investiciniai veiklai. Lenkija irgi yra tarptų valstybių narių. Ir manau, kad reiktų pratesti EFSI veikimo laikotarpį. Taip pat mes palankiai žiūrėtume į tą papildomumo galimybę, kuri leistų efektyviau panaudoti EFSI lėšas. Taip pat investicijų komiteto darbė turėtume siekti didesnio skaidrumo. Bet mums kyla šiek tiek abejonių dėl tų sąlygų, kurios yra siejamos su kovos su klimato kaita e, tikslais. Mums taip pat turėtų būti galimybė EFSI lėšas naudoti kartu su lėšomis iš kitų šaltinių. Taip sustiprintume šių lėšų efektyvumą. Taigi manau, kad mes viską aptarę rasime e, gerų sprendimų ir galėsime pasiūlyti atitinkamų pakeitimų. Užbaigdamas norėčiau pakviesti jūs į konferenciją, kurią organizuoju kartu su ponu Paremba. Joje bus e, ekspertai, kurie kalbės apie vaidmenį valstybėse narėse ir ta konferencija bus kovo mėnesį. Toliau ponas Tošenovski. Dėkui. Ir aš norėčiau padėkoti um, pranešėjam. Aš esu savo frakcijos šešėlinis pranešėjas ir pritariu viskam, ką sakė ponas Marinesku. Jis iš tiesų labai realiai vertina EFSI fondą jau nuo pat mūsų diskusijų pradžios tas buvo aišku. Ką norėčiau pabrėžti iš to, ką pasakė ponas Marinėsku, pirmiausia, tai geografinė, geografinis fondo lėšų naudojimo netoligumas. Galbūt tai šiek tiek nulemta ir to, kad neturime tikslios informacijos. Mes norėtume, kad EFSI būtų patikimas, rimtas instrumentas – ir kad iš tiesų tai būtų, tai reikia keisti tą santykį tarp senųjų ir naujųjų valstybių narių, nes kol kas tarptų ES 15 senųjų ir 13 naujųjų, nes dabar santykis yra nepalankus. EFSI lėšos naudojamos kartu turėtų būti naudojamos kartu su Horizontas 2020 ir kitomis lėšomis. Kalbant apie Europos infrastruktūros tinklų priemonę, aš buvau pranešėjęs tą temą, tai jinai turėjo konkrečių tikslų. Ir norėjau, kad tas atsispindėtų uh, daugiametės finansavimo programos peržiūroje. EFSI susijimas su kitais investiciniais fondais. Manau, kad turėtume sinergijas sukurti. Noriu padėkoti ponui Marinesku už pranešimą ir laukiu tolesnio mūsų bendradarbiavimo. Dėkui. Ponas Rykė. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš abu pranešimus pakomentuosiu, pono Marinesku. Pranešimą noriu pagirti jo kokybę. Pateiksiu keletą komentarų, nekartodamas to, kas jau buvo pasakyta. Taip, kai kuriuose valstybėse narėse yra labai daug projektų vykdoma. Galbūt dėl to, kad jos turi didesnę patirtį e, tokios veiklos ir taip pat teminių ir sektorinių koncentracija, teminių e, ir sektorinių projektų koncentracija yra jaučiama. Buvo nekarta minima, kaip svarbu užtikrinti pridedamąją Europos, europinę vertę Ir čia turėtume dar pagalvoti, kokius kitus šaltinius galėtume naudoti. Kol kas neaišku, kaip veikia mokslinių tyrimų e, finansavimo garantijos mechanizmas. Čia kalbame apie mm, dviejų milijardų garantijų sumą aštuoniems milijardams investicijų. reikia, kad valstybėse narėse būtų atitinkami uh, tokių investicijų skatinimo mechanizmai. Jau 21 projektas yra įgyvendinamas ir iš tiesų tai yra pagirtina. Karbant apie ponios Kailį pranešimą, tai pirmiausia norėčiau pasakyti, kad turime apsaugoti Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Ir tie 35 procentai nėra tas skaičius, kuris būtų pagristas. Komisija siūlo 3,4 procentų dydį. Čia turim atsižvelgti į audito rūmų pateiktas išvadas. Ir kol kas rinkos nėra įtikintos ir dar jaučia tam tikrą riziką. Europos investicijų bankas yra pasirengęs dalintis riziką su investuotojais ir reikia, kad tas bankas e, šią prasme žengtų dar toliau ir kad e, daug aktyviau valdytų tą garantijų sistemą, nes priešingų atveju nepritrauksime investicijų ir patirsime pirmosius nuolatus, nu, nuostolius. Taip pat reiktų pabrėžti regioninį bendradarbiavimą augimo ir stabilumo pakto taisyklių peržiūra. Čia irgi turėtume įsigilinti į šį klausimą ir galbūt atnaujinti institucijų mm, politiką šioje srityje. Ir užbaigdamas noriu pasakyti, kad valstybės narės, kuriuose didelis dėmesys skiriamas moksliniam tyrimam, ir plėtrai turi ir atitinkamai stiprius e, karinius kompleksus. Ir čia reiktų irgi kalbėti apie Europos solidarumą. Pirmi žingsniai jau daromi ir gynybos pramonė ir moksliniai tyrimai gynybos rytyje turėtų irgi būti įtraukti į šį fondą ir finansavimą iš jo. Ačiū ponas Rikė. Dabar Eva Kailį pasisakys dar kartą. Eva žodis jums. Ačiū pirmininkė. Šešėlinio pranešėjo vardu, Fombrem vardu kalbėsiu, nes ji negalėjo dalyvauti. Atsiprašau, kad negalėjo dalyvauti nes dalyvauja kitame renginyje. EFSI yra puikia e, sistema, kuria yra remiami įvairūs projektai ir bandoma užpildyti spragas vis dar egzistuojančias ES. Reikia užtikrinti, kad tos iniciatyvos, kurios yra tinkamos, būtų remiamos, kad būtų galima e, tikrąją ekonomiką stiprinti Deja pastebėjome, kad ne visi projektai atitinka nustatytus standartus. Pavyzdžiui, 26 procentai, 26 procentai energijos projektų, e, kuriems buvo sutikta parama, buvo projektai susijęti su iškastiniu kurtu, e, kūru. Mes turime užtikrinti, kad energetikos projektai atitiktų iškeltus reikalavimus, e, naujausias tendencijas ir, ir standartus. Taip pat nepamirškime, kad EFSI buvo sukurtas remti inovacinius projektus, kurie, kurių rizikos lygis yra gana aukštas. Dujų infrastruktūra netitinka tų kriterijų, taip pat netitinka ir didelio masto e, jau subrandinti atsinaujančių energijos šaltinių projektai, tokie kaip didžiuliai vėjo jėgainių statybos projektai. EFSI turėtų sultyti dėmesį nedidelės, nedidelio masto e, energetikos projektus, kad pavyzdžiui, kad būtų galima atnaujinti, renovuoti pastatų sektorių Europoje. Tai yra kol kas netinkamai dar atstovaujami projektai. Europos investavimo konsultacijų centras dar neveikia pilnu pajėgumu, investicijų platformos dar nėra e, sukurtos, jos dar nepakankamai veikia tos jau, kurios veikia ir nėra viešojo privataus sektoriaus tinkamos partnerystės. Tai yra pagrindinės problemos, kurias reikia spręsti. Taip pat ir FC2 teisės aktuose trūksta skaidrumo ir aiškumo informavimo procese. Nėra aišku, kaip yra primami sprendimai, kokios procedūros, kaip yra pasirenkami projektai, kuriems teikama FC parama, kaip jie prioritizuojami ypač kai kalbam apie kriterijų taikymą pagal rezultatų suvestinę. Reikia iškesnės ir skaidresnės informacijos dėl sprendimų procedūros. Tai reikėtų labai ankstyvame etape paskelbti viešai. Informatumo didinimas taip pat yra svarbus, kalbant apie EFSI sistemą. Labai nedaug suinteresuotųjų šalių žino apie egzistavimą tokios galimybės, tai yra finansavimo iš EFSI. Taip pat jie ir nežino, kaip teikti paraiškas dėl finansavimo šiam, šio fondo. Ir čia Europos investavimo konsultacijų centras turėtų suvaidinti savo vaidmenį. Reikėtų pakankamai darbuotojų skirti tam centrui, kad, kad tas konsultacijų centras galėtų atlikti savo užduotis. Apskritai esame patenkinti pirmaisiais rezultatais, kuriuos pasiekė EFSI, taip pat džiaugiamės, kad yra pratestas veiklos laikotarpis. Tačiau reikia tolesnių tyrimų, analizės, reikia padaryti tinkamas korekcijas tame fonde, kad jis tikrai užtikrintų papildomumą dabartiniam finansavimu ir kad būtų dėmesys skiriamas didelės rizikos inovaciniams, didelį potencialą turintiems projektams. Tai tiek ačiū.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 Benito Žilivaka, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad EFSI fondas kaip tik ir spręstų viešų investicijų trūkumą. Bet užuot tai darius Europos komisija bando garantuoti, suteikti garantijas privačioms investicijoms. Ir tuomet būt, bus ir privačiai gaunamas pelnas. Tai yra labai naudinga priemonė, turim galvoje dabartinius iššūkius. Pagal įvairias ataskaitas ir pranešimus, kurios parengė įvairios nevyriausybinės organizacijos, taip pat ir Junkerio planas netitinka reikalavimų, tokių kaip tvarumas, ir atsinaujančių energijos šaltinių panaudojimas. Per nelik daug yra skiriama paramos iškastinio kūro projektams, oro uostams, greitkeliams. Nėra užtikrinama e, geografinė pusiausvyra. Ir trys šalis gauna didžiausią paramą. Jeigu pažiūrėtumėt į analizę atliktų finansinių operacijų, panašu, kad EFSI pakeitė tradicinius fondus, kurie būtų teikę lėšas e, tiems projektams. Manau, kad trūksta skaidrumo. E, plačioji visuomenė neturi visos reikiamos informacijos. Toliau, e, kalbant apie Junkerio planą, bandoma išspręsti šios trūkumus. Bet mes turėtume įvertinti tą faktą, kad iki 50, iki 500 tūkstančių yra padidinamos lėšos, bet mes turime pagalvoti ir apie geografinį paskirstimą, už, užtikrinti vienodas sąlygas. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir Paryžiaus susitarimo tikslus, kai kalbam apie paramą projektams projektams, kurie nėra susijęs su iškastiniu kūru. Kalbant apie viešasias investicijas ir, ir sektorius, kurie yra vystomi, ypač kai tai siejama su atsinaujančiais energijos šaltiniais, tie projektai yra ypatingai svarbus. Reikia atnaujinti ir pastatų sektorių. Čia negalime rinktis tarp klimato kaitos klausimų ir mažų ir vidutinių įmonių dujotikiams dažnai yra skiriamos lėšos kaip e, tarpvalstybiniams projektams, bet nepakankamai dėmesio skiriama kitiems tikslams susijusiems su klimato kaita. Kai kalbame per strateginių sinių fondų veiklos laikotarpio pratesimą, reikia nepamiršti ir užimtumo klausimų. Ačiū ponas Turmer dėl abiejų pranešimų. Dėkuoju pirmininkė. FC1 buvo politiškai ir psichologiškai svarbus. Mes turėjome tam tikras pasėmės dėl pelnerį griežtos taupimo politikos, buvo tam tikra įtampa ir mums reikėjo naujų investicijų Europai, bet būkime sąžiningi. Dėl laiko trūkimo, Dominikas apie tai kalbėjo, užtruko laiko pasamdyti žmonės. Taigi pirma, pirmas etapas tikrai nėra tobulas. Ir Europos investicijų bankas turėtų sąžiningai apie tai ir kalbėti. Juk jūs valdote mūsų pinigus. Mes čia nekalbame, kalbame apie Europos investicijų banko pinigus. Jūs 15 milijardų eurų ES pinigų valdote. Ir mes turime jūs kontroliuoti, mes turime nustatyti jums kriterijus ir jūs turite taip ir mąstyti tą linkmę, kai ateinate čia ir pasisakote. Jūs neturite vien labai apskri, abstrakčiai kalbėti. Kai kalbate, kad nėra jokio papildomumo, tikrai jau nebuvo to papildomumo. Šiame parlamente mes neturime pernelik optimistiškai galvoti. Pirmiausia, turime suprasti pirmąjį etapą ir išmokti pamokas trūksta papildomumo, nėra e, priderinta prie klimato kaitos tikslų, nėra geografinio subalansavo, nėra pakankamai techninės paramos. 20 milijonų techninių padėjėjų, visi žinojo, kad jų nepakaks. O dabar antrajam etap, e, etape jūs vėlgi tą patį skaičių paliekate tų e, padėjėjų. Energijos vartojimo efektyvumas, rezultatai yra labai prasti. Kodėl? Todėl, kad Tai yra maži projektai, mažos apimties projektai. Reikia juos sukaupti į kažkokią projektų grupę ir tada finansuoti, bet energijos vartojimo efektyvumos ir tie trūksta techninės paramos. Trūksta tų projektų, kuriems skiriamas finansavimas, kur, kurie jau yra vykdomi. Jūs galėtumėt padidinti techninės paramos dydį, o ne priešingai. Gal kažkas kitas turėtų valdyti tos projektus, ne Europos investicijų bankas. Pono Manirnesku pranešimas labai gerai parengtas. Jūs tinkamai nurodote spragas, problemas, o tai, kas siūlo ponia Kaili, tai irgi yra tam tikri trūkumai, iš kurių turime pasimokyti. Dabar mums reikia plataus sutarimo, klimato kaitos dalykai yra svarbus. 40 procentų mažinama tai, bet juk, bet jūs susidėrėjote e, dėl tų klausimų anksčiau ir man keista, kad dabar jie yra kvestionuojami. Aš pasistengsiu ištikrinti, kad e, reikalavimai nebūtų mažinami. Dėl techninės paramos, ar čia kažkas iš komisijos galėtų mums paaiškinti? Mes visi žinome, 4 procentai struktūrinių fondų lėšų yra skiriami techniniai paramai. Problema buvo tokia, kaip mes galime dalį tų pinigų gauti, kad galėtume pasiekti pažangos. Ar yra kas nors pasikeitę šioje srityje? Mums reikia daugiau pinigų techniniai paramai. Pateiksiu du, du kitus pavyzdžius. Kapitalo sąnaudos atsinaujantiems energijos šaltiniams, pavyzdžiui, Rumunijoje Visi tiesiog mato tai, kas yra panosėje, bet pažiūrėkime Vokietijos vėjo jėgainės instaliuotas Vokietijoje ir tai kainuoja mažiau negu tokias vėjo jėgainės instaliuotame Rumunijoje. Kodėl tas kapitalo sąnaudos taip skiriasi, tas pats yra apie saulės energiją. Aš raginu komisiją parengti priemonę, kuri leistų sumažinti kapitalo sąnaudas rytų Europoje. Ką padarė komisija iki šiol? Nieko. Nulį. Argi tai nėra svarbus klausimas siekant sanklaudos Europoje? Tai yra suvienodyti kapitalo sąnaudas tokioje svarbioje srityje. Kodėl nėra pažangos pasiektos? Štai tokie klausimai mums kyla, turime elgtis sąžiningai, tikslingai ir siekti pažangos. Dėl rezultatų suvestinės. Kodėl? Jūs puikiai žinote, kad viena sustrimo dalis su parlamentu buvo parengti tą rezultatų suvestinę. Mes ne vien savo malonumu tai darėme, mes tai darome tam, kad galėtume užtikrinti skaidrę kontrolę, kurgi nueina tie 50 milijardų ar 15 milijardų. Ir galiausiai, ponas Ela, jūs teisus, Mes turime pinigus skirti tikslingoms priemonėms, kuriamis galima pasiekti pokyčių. Ačiū. Grazie al kolega. Turmus la... Ačiū, kolegai. Toliau ponė Sekuru. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat Norėčiau padėkoti ponui Marinesku, kuris parengė tikrai gerą nuomonę. Aš pateikiau pakeitimų, nes norėtųsi ją patobulinti vienoje kitoje vietoje. Pritariu pono Marinesko minčiai, kad reikia įvertinti atliktas padarytas investicijas. Jeigu pažiūrėsite, kokia susiklostė padėtis, pamatysite, kad įvertinti yra tikrai labai sudėtinga. Ar tikrai e, pasiekta tokios naudos investuojant, kokia buvo žadėta? Manau, kad vertinimo procesas nusipelno didesnio dėmesio. Nacionalinės sąskaitos, nacionalinė apskaita ir įvertinimas nebūtinai visada e, šimtų procentų atspindi tai. Toliau, daugiklio efektas, daugiklio veiksnys gali naud, irgi labai sunku įvertinti, kiek vienas ar kitas projektas prisidėjo prie kitų sričių gerovės. Aš manau, kad būtent vertinimo procedūra ir mechanizmas šlubuoja. Ir aišku, šlubuoja atitinkamai uh, analizės galimybės. Manau, kad Taip pat imamės kai kurių darbų per anksti. Gal reikėtų pristabdyti, pavyzdžiui, papildomą vertinimą pristabdyti. Kitas dalykas, kad būtina atkreipti dėmesį į a, neproporcingai geografiškai pasiskirščiusias investicijas ir kad reikia įvertinti, kiek EFSI finansavimas, investicinis finansavimas papildo sanglaudos fondų vykdomus projektus. Nesu tikras, kad pakankamai pateikta garantijų reikalingų, kad EFSI lėšas būtų naudojamos investicijoms, o ne kažkam kitam. Aš manau, kad iš esmės tam tikrą prasme buvo nelabai teisingai gal paskirstomos lėšos, nes e, kai kuriuose srityse biudžetai buvo mažinami tam, kad FC įgytų daugiau lėšų. Aš manau, pagrysti tokius mažinimus ir lėšų perkelimus reikėtų kur kas rimčiau. Ir e, reikia įvertinti, kaip e, tolygiai paskirstomos investicijos nes tai aktualu, pavyzdžiui, mano šaliai, kuri, kuriai taikomas memorandumas. Dar vienas dalykas, kad buvo kalbama apie 14 regioninių oro uostų privatizaciją, modernizaciją, atsiprašau. Ir kas pasinaudojo to, privatiz, jos privatizavus pasinaudojo tik tai naujas savininkas, niekas daugiau. Ir nemanau, kad tai yra uh, geriausias būdas prisidėti prie mūsų piliečių gerovės augimo. Ačiū kolegiai Sakurafa. Toliau e, FDD vardu Roza Damato dėl abiejų pranešimų. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad FC nurodė, ko baiminasi pats fondas dar kai pradėjo veikti nes didžiausia baimė, ką pamenote, kuri buvo įsakyta, yra sąsaja tarp įvairių projektų ir investicijų. Ir tiesą pasakius, labai trūko skaidrumo, nes um, viską užgožė labai didelė projektų įvairovė. Transporto uh, ir kitos rytis, bet nebuvo investuojama į uh, energijos vartojimą savo reikmėms, nebuvo vartojama į veiksmingo energijos panaudojimo did, didinimą. Taigi, aš manau, kad e, skaidrumo elementą reiktų stiprinti, nors tikrai EIB, e, pavyzdžiui, e, tinklalapyje yra įvardyjami vykdomi projektai. Kitas dalykas, Finansinių priemonių daug ir jų daugėja. Dalį jų valdo bankai, bet gal reikėtų, kad tomis finansinėmis priemonėmis pasinaudotų mažos ir vidutinės įmonės. Gal nereikia jokių naujų pūsti finansinių burbulų, o gerai išnaudoti tas priemonės, kurias turime. Man atrodo, kad turėtume kalbėti apie tai, kaip FC atveju veikia finansų tarpininkai kiek jie investuoja, kiek jie rizikukingai elgesi su pinigais. Audito rūmai savo ataskaitoje kalba apie keletą elementų, kurių pagalba, kurie audito rūmų nuomonė yra visiškai geri. Bet uh, EFSI rezultatai, pats vertinimas nėra labai nuoseklus. Praėjusiais metais, gruodžio mėnesį, mes susipažinome su nepriklausomo tyrimo rezultatais. Ir ten buvo pasakyta, kad pakol kas yra per anksti įvertinti pasiektus, pavyzdžiui, rezultatus aplinkosaugos socialinėje srityje ar pavyk, įvertinti, ar pavyko pasiekti nedarbo mažinimo, ar pavyko paspartinti ekonomiką. EFSI iš tiesų turėtų labiau skatinti ekonominę plėtrą, nes antraip jį virs dar vienu a, finansiniu burbulu. Aš žinau, kad daug yra tokių, kurie norėtų imtis inovacijų, apsisaugoti negalimos kitos krizės. Bet, kaip jau minėjau, nepakankamas skaidrumas yra užtikrinamas. Ačiū dabar žodis Marijai Spirakė. Ačiū ponė pirmininkė, kad suteikėte man galimybę pasisakyti. Kalbėsiu, pasisakysiu dėl trijų elementų, nes reikia pasiekti konsensuso. Pirmiausia, tai geografinė pro, vykdomų projektų koncentracija, antra, nauji investicinių sektoriai ir taip pat tai, ką vykdo e, bankas. Geografinė koncentracija. Nebijotinai, kad 92 procentai projektų vykdomi 15 valstybių narių Ir tai tokia paradigma yra nelabai gera, nes mažiau įsivystę ES regionai nėra tinkamai finansuoji. Toliau, kokie sektoriai gali pasinaudoti finansavimu? netiek jau daug, bet paskalinga plėsti e, projektų vykdymo sritį. E, ponas Marinesku apsiribojo, e, padarė, atliko geografinę pasiskirstimo analizę, bet jeigu mes galvojame apie EFSI veiklos išplėtimą, tai aš ketinu pateikti savo pakeitimus kurie leistų išplėsti vykdomų projektų aprepti ir geriau pritraukti investicijas. Galiausiai dar vienas momentas skatinimo banko. Graikija, prisiminkime. Na, Graikija dar nepaskyrė skatinim, nacionalinio skatinimo banko. Ir. Nu, ačiū. Ačiū. Na kągi, diskusija šio klausimu baigta. Ir dabar aš suteiksiu žodį komisijos atstovui, bet prašau kalbėti kaip galima trumpiau. Taigi, <clears throat> prašom. Ačiū pirmininkė, kad suteikėte galimybę komisijai pasisakyti ir pasinaudosiu iškart progą, kad uh, padėkočiau um, pranešėjams. Pirmiausia, du dalykus noriu pasakyti. Papildomumas ir um, skaidrumas. Papildomumo elementas yra esminis FC veikimo elementas ir nebūtina per trumpą laiką labai daug projektų įgyvendinti, tai taptų maratonu. Bet mes siekiame Europoje, pradėti gyvendinti visiškai kitokią investicinę politiką. Ir uh, sektoriai, minė, kurie minė, minimi ataskaitose, yra aktualūs. Komisija, e, teikdama pasiūlymą, aiškiai pasakė, kad reikia stiprinti papildomumo elementą tiek e, stiprinant tinkamumo kriterijus ir šalinant kliūtis spragas rinkoje, tiek šalinant kliūtis rinkoje. Uh, ką reiškia papildomumo stiprinimas. Tai reiškia, kad reikia daugiau dėmesio kreipti subordinacijos elementui ir reikia skatinti EIB plačiau taikyti papildomumo principą įvairiems rinkos produktams. Pavyzdžiui, toks dalykas - greitkeliai. Norėčiau, kad Komisija nesiūlytų finansuoti vakarinėje ES dalyje greitkelių statybų, nes e, tokius e, projektus gali e, savaime finansuoti privatus sektorius, tie, kuriems tai aktualu. Ir dar vienas dalykas, kad kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, kova su gamtinėmis stichijos padariniu, gamtinės stichijos padarinių likvidavimo pajėgumų stiprinimas, tai yra aktualu. Ir yra, a, ir yra tokių projektų, kur išlaikomas 40 procentų finansavimas ir a, tai nedaro jokios žalos mažom vidutiniam įmonėm. Dabar dėl skaidrumo negalime surašyti absoliučiai visų uh, papildomumo, tinkamumo kriterijų pačiame reglamente. Bet, sakykime, skaidrumo atveju mes siūlome numatyti pasiektų rezultatų, e, parengti pasiektų rezultatų suvestinę ir imtis kitų priemonių, kuri, kurios leistų užtikrinti didesnį skaidrumą. Ir tas didesnis skaidrumas, be kita ko, reiškia ir papildomumo elemento uh, panaudojimo taikymo didesnį skaidrumą. Ką gal, reikėtų finansuoti iš EFSI lėšų, o ką galima finansuoti iš, iš kitų lėšų, tokių kaip struktūrinės programos. Jeigu projektas yra pasižymi papildomumo elementu, jeigu tai skatina sanglaudą, augimą ir naujas dar, naujų darbo vietų kūrimą, tada taip. Bet ne visada kai kurie šie dalykai yra labai akivaizdus. Ir a, mes a, todėl manome, kad reikėtų ieškoti galimybių apsigeriau prisidėti prie tokių projektų. Todėl Svarbiausia, kad būtų sudaromos sąlygos gerai kombinuotai viską. Dabar dėl papildomumo ir geografinės apriepties. Taip, projektai vykdomi visose valstybėse narėse, bet projektų koncentracija ne vienoda. Todėl mes ir manome, kad daugiau reikia suteikti galių ir galimybių konsultaciniui centrui, Ir dar vienas dalykas - tinkamumo reikalai susijimantis um, centras taip pat sustiprintas. Kai kalbame apie centrą, tai taip pat mes manome, kad konsultacijos yra labai svarbus dalykas. Pakanka ar nepakanka tų 20 milijonų? Nežinau, bet tokia suma yra skirta 15-16 metais ir ji bus neišnaudota, nes tas centras yra pap, irgi e, duoda tik papildomos naudos, todėl kad yra e, lėšos numatytos techniniai pagalbai ir kitoms panašioms priemonėms pagal kitus reglamentus, bet komisija tikrai labai norėtų, kad būtų daugiau dėmesio skreipiama tam tikroms sritims ir viena iš jų tai yra veiksmingesnis energijos naudojimas. Dabar garantijos e, lygis 35 procentai mažinama. Ne, procentas buvo perskaičiuotas e, garantijos procentinis lygis, nes tikrai nenorėtume, kad susidarytų vaizdas, kad EFSI veikia ne rizikingose sritise. EFSI faktiškai finansuoja pakankamai rizikingas rytis ir negali būti taip, kad ir vis tiek biudžetas turi būti didesnis už garantiją, kuri padengia tam tikrą riziką. Taigi, e, kaip ten bebūtų, reikia atsargiai elgtis. Dabar stabilumo ir augimo paktas. Noriu paminėti, kad jau Pagal dabartinę sistemą valstybės narės moka įnašus į EFSI, kūrė tam tikras platformas, kuriomis EFSI naudojasi. Tačiau šio principo platesnis taikymas, ko gero, dabar netikslingas. Galima bandyti svarstyti politiniu lygiu ir įvairiais aspektais šį klausimą, bet nereikėtų jo įdėkti. Taigi dėl nebendradarbiaujančių jurisdikcijų. Norėčiau patikslinti, kad 2017 metų pabaigoje taryba patvirtins nebendradarbiaujančių jurisdikcijų sąrašą. Tačiau be šio sąrašo politinė prasme reikia netidėliojant uh, su RBD dirbti, apsaugant mūsų, pavyzdžiui, finansų sektorių nuo agresyvaus mokesčių planavimo ir projektų, dėl kurių gali susidaryti bloga padėtis. Todėl mes dirbame bendrai įvairiomis kryptimis. Ir per ankstesnį posėdį buvo peržiūrėta mokestinė politika, gal ne viskas peržiūrėta E, su geru rezultatu. Dabar dėl kai kurių nustatytų ribų. Noriu tik pažymėti, kad 170 milijonų, kurie dabar egzistuoja, tik parodo, kad e, privataus sektoriaus e, lėšos sudaro mažiau nei 60 procentų, bet maždaug apie 60 procentų lėšų vis tik tai suteikia uh, E, privatus sektorius. Dabar dėl mažų vidutinių įmonių finansuojama kažkur beveik šimtas tūkstančių tokių mažų vidutinių įmonių. Kaip matus, susidaro tam tikras prieštaravimas, į kurį vertėtų atkreipti dėmesį. 17 metų antroje pusėje mes ketiname EFSI panaudoti tam, kad būtų uh, <clears throat> papildomai lėšos teikiamos pagal kultūrinių investicijų garantiją. O kada kalbame apie užimtumo komandą, tai užimtumo didinimą, taip, tikslas labai svarbus, bet yra labai sudėtinga įvertinti, ko, kas padaryta ir ko pasiekta. Tiesiog reikia palaukti daugiau duomenų. Ačiū. Dėkoju, ponia Kazonė jūs labai išsamei atsakėte į pateiktus klausimus ir labai aiškiai pristatėte tai, kas vyksta. O dabar norėčiau steikti žodį daktarui Dagilievič. Ir e, tikiuosi, kad jis irgi taip pat e, konkrečiai kaip ir komisija galės atsakyti į klausimus. Dėkui noriu pasakyti, kad kai kuriuos iš klausimų, jei jūs neprieštarautumėt, atsakysime raštu, nes tie atsakymai bus e, tikslesni. Čia turiu pono Česak e, klausimą galvoje ir tų, kurie klausė apie iškastinį kūrą, energetikos efektyvumą ir energetikos efektyvumą užtikrinančius projektus ir kovą su klina to kaitu. Ir kalbant apie klimato mm, e, finansavimą, tai Europos investicijų bankas daugiausia lėšų pasaulyje skiria e, projektams skirtiems efektyviam energetikos naudojimui ir e, kovai su klimato kaita. Ir tą turėtume turėti galvoje. Mm, komisija jau atsakė apie kūrybinę pramonę ir mm, Europos investicijų, strateginių investicijų fonde poslinkiai šią linkmę yra teigiami. Europos investicijų bankė mes irgi norime paremti e, socialinius projektus ir kūrybinę pramonę. Ir neužmirškite, kad Europos investicijų bankas 20 procentų. E, susijęs su EFSI ir mes dirbame labai vairiose sritise. Ponas Rikė klausė apie gynybos pramonę ir Europos strateginių investicijų fondo lėšų naudojimą. Turbūt žinote, žinote, kad taryboje dabar vyksta diskusijos Tai yra naujas e, komisijos pasiūlymas, kuris aptariamas, skirtas saugumo ir gynybos darbo tvarkiai. Ir mm, moksliniai tyrimai, ir plėtra, ir parama smulkiam ir vidutiniam verslui šiame kontekste irgi yra galima, bet kol kas dar taryba tikrai E, neplanuoja finansuoti gynybos iš EFSI. Pono Turmeš paminėti aspektai. Tai čia galiu pasakyti, kad mes čia nemiegam ant laurų. EFSI iš tiesų finansuoja e, projektus, bet mes nesėdime sudėję rankų ir manome, kad turime savo argumentus pateikti parlamentui, komisijai ir tarybai, nes mes prisimame atsakomybę už tų projektų įgyvendinimą, taip pat ir prieš audito rūmus gauname įvairių patarimų iš finansų pasaulio, iš konsultantų, bet galiausia būtent Europos investicijų bankas yra atsakingas už tai, kad tie e, projektai būtų įgyvendinti ir kad būtų panaudota <clears throat> jų finansavimo garantija. Tai e, supraskite tai. Jūs sakėte, kad mes naudojame Europos arba jūsų lėšas. Tai taip mes naudojame Europos lėšas, bet būtent Europos taryba nusprendė tas lėšas mūsų bankui duoti. Ir čia mes visi sėdime vienoje valtyje ir esame visi vedami tų pačių interesų. Taigi to reiktų neužmiršti. Investicijos į kovą su klimato kaita ir energetika. Pažiūrėkit, kas vyksta Rumunijoje. Rumunija pakeitė teisės aktus e, dėl atsinaujinančio energetikos šaltinių ir dabar Rumunijoje nebeapsimoka investuoti į atsinaujinančią energetiką ir pasižiūrėkit, kas vyksta Ispanijoje, kas vyksta rinkoje. Ir noriu pasakyti, kad žinote, kad per finansų krizę e, labai pasikeitė teisės aktai skirti nekilnojam e, atsinaujinančiam kūrui, bet mes negalim čia pasukti laikrodžio atgal. Turim būti realistai. Ir matome, kad energetikos projektai dabar labiau orientuoti nei, nei atsinaujinančius, nei atsinaujinančią energetiką skatinančius projektus, o didesnį energijos apsirūpinimo saugumą užtikrinančius projektus ir infrastruktūrinius projektus. Ir e, pono Junkerio plano trečiasis ramstis siekia, kad nebūtų kliūčių investicijom į energetiką. Dėkui. Aš noriu pasakyti, kad mūsų informacija apie Rumuniją skiriasi. Rumunija dabar viena didžiausių saulės ir vėjo energijos gamintojų, o kalbant, kalbant apie subsidijas, Rumunija numatė sumažinti 114 milijonų eurų e, subsidijas į vieną į energetiką gaminamą iš atsinaujinančių šaltinių. Taigi dabar esame realioje situacijoje ir labai norėčiau iš tiesų paprašyti jūsų, kad jūs žiūrėtumėt į oficialius duomenis, kuriuos e, pateikia atitinkama energetikos reguliavimo įstaiga Rumunijoje. Dėkui, pirmininkė, po šių paaiškinimų. Teskime e, mūsų diskusijas. Dabar suteiksiu žodį poniai Kailį ir ponui Marinesku ir prašyčiau trumpai kalbėti, kad mes spėtume padaryti viską, ką esame numatę. Dėkui kolegom už komentarus. Mes visi vedami tų pačių siekių iš tiesų labai svarbu sugebėti ištaisyti mm, problemas atsiradusias rinkoje, čia turiu galvoje smulkų ir vidutinį verslą, taip pat turime siekti, kad stabilumo ir augimo faktas būtų pakoreguotas, kad padėtų panaudoti maksimaliai EFSI galimybės. EFSI turi e, būti lėšos atsakingai naudojamos, e, turint galvoje kovą su klimato kaita. o tas konsultacinis centras turėtų būtent ir spręsti atsirandančius trūkumus ir problemas, padėti valstybėm narėm, kurios turi nestiprų bankų sektorių, neturi nacionalinių bankų suinteresuotų tokių projektų mm, propagavimu. Ir kaip jau minėjau, laukiu jūsų pakeitimų ir komentarų. Ir mes dirbsime ir toliau kartu su šešėliniais pranešėjais, būsime atviri, nes norime, kad nuomonė būtų atvira, gera ir naudinga Europai. Ir mūsų komitetas tuo būdu pasiūstų visom suinteresuotom šalim e, stiprų politinį signalą. Dėkui, ponas Marinesku. Dėkui visiems už komentarus, už išsakytas nuomonės, lauksiu pakeitimų, jei manot, kad jie reikalingi. Ir bet kuriuo atveju dėkoju už tai, kas buvo pasakyta. Rumunija, ponas Turmes. Rumunijoje 30 procentų paklausos yra patenkinama iš atsinaujinančio energetikos šaltinių. Tai daug geresnė situacija negu kitose valstybėse narėse. O kadangi subsidija buvo labai dosni, tai realiai praktiškai yra mm, suteikti leidimai e, turėti atsinaujinančios energetikos, naudotis atsinaujinančios energetikos šaltiniais, e, kuriuo tų leidimų skaičius net viršyje paklausą. Bet įstatymų nebeturėtume keisti. Kai šalta ir nėra vėjo ir nėra saulės, tai tada reikia naudoti anglį iškastinį kūrą. Tai tokios elektrinės irgi reikalingos. Yra komentarų prieš iškastinio kūro naudojimą. Galbūt iš EFSI neturėtume naujų iškastinio kūro naudojimą elektrinių finansuoti, bet turėtume naudoti EFSI finansavimą mažinant emisijas, kad sumažintume emisijas, manau, kad EFSI galėtume puikiausiai naudoti papildomumas. Buvo pasakyta, kad EFSI turėtų finansuoti tos projektus, kurių bankai nesuinteresuoti finansuoti. Bet jei pasižiūrėsiu į pasirašytų projektų sąrašą, ten nebus nei vieno projekto, kurio nefinansuotų, kurio nefinansuotų Europos investicijų bankas. Ir aš manau, kad neklystų. Diskusijos jau turėtų būti baigtos šią temą, bet tai buvo dvi labai svarbios temos, dėl to mes turėjome skirti joms pakankamai laiko. Grįšime dar prie šių klausimų, kai turėsime daugiau laiko, nes buvo daug kolegų, kurie neturėjo galimybės pasisakyti dėl laiko stokos. 25 kovo mes susitiksime kitą kartą ir taip pat balsuosime komitete, biudžeto ir ekon komitetuose, kurie yra atsakingi šios du dosie. Ir tada plenarinėje sesijoje, tiksliai negaliu pasakyti, kada bus balsuojama. Dėkuoju Jums visiems, o dabar greitai einame prie kito klausimo, paskutinio klausimo darbo atvarkėje. Daktaras Paulo Bertoldi pristatys šį klausimą. Atsiprašau, kad e, šiek tiek suvėlavome. Sorry. Sorry. Eh, ¿Qué te había dicho? Yes. Prego, si sia accomodato. Mi scusi tanto, ma... Prendiamo i nostri lavori con la presentazione di uno studio. Tęskime darbą. Ilgisime labai svarbų pranešimą apie svarbu tyrimą. Tie, kas išeinate iš salės, prašau, kuo greičiau tai padaryti, kad netrukdytumėt mums dirbti. Mes norime tęsti darbą. Tyrimo pavadinimas - energijos vartojimo ir energijos vartojimo efektyvumo tendencijos 28 ES valstybėse narėse 2000-2014 metai. Daktaras Polo Bertoldi iš Jungtinių tyrimų centro dabar mums pristatys to tyrimo rezultatus. Ačiū gerbiama pirmininkė. Pirmininkė, prašau labai greitai palikti salę. Ačiū už pakvietimą pristatyti šį tyrimą, kurį atliko mūsų jungtinis tyrimų centras. Mes esame žinių ir mokslo valdymo tarnybo Europos komisijoje. Mes išanalizavome energijos suvartojimo tendencijas nuo 2000 iki 2014 metų pagrindiniuose energiją vartojančiuose sektoriuose. Tai yra gyvenamojo būsto, paslaugų, e, transporto ir pramonės sektoriuose. Mūsų tikslas yra susijęti energijos suvartojimą su tais veiksniais, kurie prisideda prie energijos suvartojimo. Pavyzdžiui, ekonominė veikla, BVP, gyventojų skaičius, oro sąlygos, energijos kainos, energijos vartomo efektyvumo politika, autonominiai technologiniai pokyčiai ir struktūriniai pokyčiai, ypač pramonės sektoriuose. Mes nustatėme rodiklius, kurie yra paprasti, paprastos priemonės, kurios leidžia suprasti e, sąryšį tarptų veiksnių ir energijos suvartojimo pokyčių. Žinoma, mes nemažai dėmesio skirime būtent būsto sektoriui, gyvenamųjų namų sektoriui. Ir čia yra daugiau veiksmių susijusių su būstų skaičiumi, žmonių skaičiumi gyvenančių namų ūkiuose, e, e, būtinės įrangos naudojimu ūkiuose ir taip toliau. Pirminės energijos suvartojimas, kokios yra tendencijos, kiek yra suvartojama ES energijos. Matome sumažėjimą po 2006 metų piko. Dabar, jeigu pasižiūrėtume į 2020 metų tikslą, 1,5 procentai, tik tai e, trūksta kito tikslo e, pasiekimo ir nuo piko matome mažėjančią tendenciją nuo 2006 iki 2014 metų. Ir tai yra gera žinia, pozityvi žinia. Jeigu pasižiūrėtumėte į svarbiausius rodiklius, tai yra energijos intensyvumas, pirminis energijos vartojimas ir BVP, mes matome sumažėjimą 2,5 procentais per metus. Tai rodo, kad mūsų ekonomika auga, bet mūsų energijos suvartojimas sumažėja yra atsiejimas e, ekonomikos augimo ir energijos suvartojimo taisyklių. Jeigu išėdėme galutinį energijos suvartojimą, galutinio vartotojo, labai panaši tendencija, kai kalbam apie pirminį energijos suvartojimą. Čia rezultatai mus labiau nustebino, nes mes jau esame žemiau nei 2020 metų tikslas, bet tai yra tik tai pradžia Nežinome, kaip nuo šių metų iki 2020-ųjų e, keisis energijos vartojimo tendencijos. Tai yra tik tai šių metų vaizdas, tai kas įvyko šiandien. E, bandome suprasti, kas įvyko nuo 2000-ųjų iki 2014 metų. Jeigu pažvelgtume atskirus sektorius, transporto sektorius, daugmaž matote plato, tiesia linija, šiek tiek mažėja pramonės sektoriams, šiek tiek gyvenamojo būsto, ir paslaugų sektoriuje. Paslaugų sektoriuje šiek tiek didėja suvartojimas, nes daugiau yra teikiama įvairių paslaugų. Jeigu pažiūrėtumėte, koks yra vaizdas valstybėse narėse, čia yra nemažai skirtumų. Pažiūrėkite į mėlyną, mėlynus stulpelius, yra tendencijos, dešinėje šiek tiek padidėjo suvartojimas, kairėje jūs matote, kad sumažėjo daugiausia Graikijoje, po to Junktinėje karalystėje energijos suvartojimo. Švedija ir Belgija sumažino visais trim laikotarpiais nuo 2002 iki 2014, nuo 2007 ir nuo 2007 iki 2014. Pirminkė paprašė lėčiau kalbėti pranešėjo. Taip pat mes turime atlikę panašią energiją dėl energijos intensyvumo, galbant apie galutinį vartotoją. 2,5 procentais pagerėjo padėtis per metus laikotarpio nuo 2000 iki 2014 metų. Štai toks bendras paveikslas bendro suvartojimo ir suvartojimo atskiruose sek sektoriuose. O dabar sutelkime dėmesį elektros energijos sektorių. Čia yra kitoks vaizdas, nes energijos vartojimas augo per šį laikotarpį. Informacinių ir komunikacinių technologijų e, naudojimas e, labai padidėjo, dėl, su tuo yra susijęs energijos vartojimo padidėjimas. E, visose sektoriuose. Ir čia žinia yra tokia, kad kalbant apie bendrą suvartojimą rezultatai geri, bet e, kalbant apie elektros energijos suvartojimą rezultatai netokie geri. Pagal atskirus sektorius ele, elektros energijos suvartojimas. Paslaugų sektoriuje padidėjo didel, gana reikšmingai paslaugų, ele, elektros energijos suvartojimus, bet pastaruosius metus stabilizavosi ir matome mažesnį suvartojimą pramonės sektorio elektros energijos. Toliau dujų suvartojimas. Gerai žinia tai, kad visose sektoriuose yra mažėja, mažėja dujų suvartojimas ir ypač naujose valstybėse narėse. 13 e, naujų valstybių narių taip pat yra mažėjimo tendencija dujų suvartojimo. Pagal sektorius dujų suvartojimas taip pat mažėja, mažėja pramonės sektoriuje, gyvenamųjų būsto sektoriuje mažėja. Ir paslaugų sektoriuje šiek tiek tik tai padidėjimas, bet netoks didelis kaip elektros energijos suvartojimo. Dabar perinu prie būsto sektorių gyvenamų, gyvenamųjų namų sektoriuje. Kalbėsime apie gyventojus ir apie pastatus. Čia pastebėjome sumažėjimą ES lygių, nepaisant to, kad pragyvenimo lygis pagerėjo. Taigi čia turbūt yra energijos vartojimo efektyvumo politikos sėkmė, kad yra mažinamas energijos vartojimas. Taip pat labai aiškia koreliacija pažymėjome su klimato sąlygomis e, per metų bėgyje. Šildymui labai daug suvartojama energijos. Ir tai, čia, čia tai yra susijęs su e, pastatų izoliavimu, su tinkama šildymo įranga, kad tai leistų taip pat mažinti energijos suvartojimą. Jeigu pažiūrėtumėte į valstybių narių padėtį, Tai yra galutinis e, gyventojų suvartojimas vienam žmogui. Viršutinė, viršutinis grafikas. Kairėje e, pietų viduržėmio regiono šalis, dešinėje, e, kur yra šiaurės šalis, kurios daugiau suvartoja energijos, pavyzdžiui, Suomija, Danija, Švedija. Ir taip pat yra įdomus reiškinys, pavyzdžiui, Bulgarija – suvartoja labai mažai energijos vienam gyventojui, panašiai kaip Malta ir Portugalija. Greičiausiai, kad tai yra rodiklis, kad žmonės taupo dėl to, kad jo negali susimokėti už, tarkim, aukštesnį šildymo e, temperatūrą savo namuose. Kitaip tariant, socialiniai tam tikri e, dalykai lemia, kad yra mažiau energijos suvartojama. Toliau nemažai analizės atlikta vertinant įvairius rodiklius e, e, gyvenamosiuose namuose, būstuose. Dešinėje apačioje kilovatvalandės kvadratiniam metrui. Ir, pavyzdžiui, Danija dešinėje jos rezultatai yra labai geri. Ir tai reiškia, kad daug yra investuojama į pastatų energinį naudingumą. Energijos vartojimas yra labai efektyvus. Toliau dėl būstų sektoriaus energijos intensyvumą. Čia į ekonomikos augimą, į BVP, į klimatinės sąlygas atsižvelgiama. Ir matome labai gerą tendenciją bėgant metams. Minus 49 procentai per 14 metų. Reiškia, buvo nemažai investuota į pastatų mm, renovavimą. Ir tie rezultatai yra labai gerai lyginant su praeitie, padėtimi praeitie. Turime nepamiršti ir centrinio šildymo, tai yra svarbus dalykas. Būtina tvariai užtikrinti pastal, pastatų šildymą, šioks toks sumažinimas viršutinėme grafikame matomas. Kai kurios šiaurės šalis rodo gana aukštą procentą, bet Junktinė karalystė, Italija, Prancūzija pasiekė netokių gerų rezultatų, kaip galėtų. Ir tai turbūt rodo tų, tų mm, naujausių technologijų įsiskverbimą į, į rinką. Toliau mes pasirinkome svarbiausią e, būtinę įrangą ir rodome, koks yra skirtumas nuo 2011 iki 2014 metų pagal produktų grupės pagal energetikos ženklinimą, energijos ženklinimą, pagal energetinį naudingumą pastatų A su trim pliusais, A su dviem pliusais ir A su vienu pliusu. Ir čia matome, kad labai yra veiksmingo energetikos politika, e, pastatų energinio naudingumo politika per pastaruosius metus. Toliau dėl duomenų energijos suvartojimas tonai, kai kalbame apie gamybą e, žalivinio plieno, cemento ir popieriaus. Nebuvo daug investuojama į naujas, naujas gamyklas, gamyb, gamybos technologijas naujausios technologijos yra pačios efektyviausios. Taip pat nebuvo pakankamai e, išnaudojamos tų gamyklų galimybės ir prarastas tam tikras e, efektyvumas. Sumažėjo darbo našumas arba e, produkcijos apimtis. Toliau, transporto sektorius, privatus automobiliai yra keli čia rodikliai viršų į kairėje yra atsižvelgiama į intensyvumą automobilių naudojimo ir kitus rodiklius. Apačioje matote mm, automobilio energijos suvartojimą vienam automobiliui pagal nuvažiuotus kilometrus. Taip pat kalbama apie tendenciją mažiau važinėti privačiais automobiliais ir daugiau visuomeninių uh, transportu. Paskutinė skaidrė, čia yra tarsi mm, apžvalga. Ir perinu dabar prie išvadų. Per tą laikotarpį, kurį mes analizavome, matome sumaži, sumažėjimą energijos vartojimo visose sektoriuose. Yra geri rezultatai, kalbant apie galutinį energijos suvartojimą. 14 mm, metų ypač mm, lai, eigoje, nepaisant ekonominės krizės, kur, vis dėlto yra sumažintas energijos suvartojimas ir tai rodo energijos vartomo efektyvumo politikos sėkmę. Ir ta politika buvo labai e, svarbi, tiesiog leminti, be jos mes nebūtume pasiekę tokių rezultatų. Mes turime atkreipti dėmesį į paslaugų sektorių, kuris sparčiai auga informacinių ir komunikacijos technologijų naudojimą vis didesnį ir vis daugiau paslaugų e, naudoja mūsų visuomenė. Ir kaip sakiau, daug dėmesio reikia skirti pastatams, tinkamai juos izoliuoti, gerinti pastatų izoliavimą, taip pat techninė įranga, kuri užtikrina pas, pastatų apsil, apšildymą Taip pat svarbu, kiek žmonių gyvena pastatuose, koks yra pastatų dydis. Taip pat nagrinė, jau paminėjau apie tą įrangą, kur yra instaliuota, reikia remtis ekologiniu dizainu. Taip pat yra svarbios ir socialinės bei kultūrinės priežastys, tai gyvenimo būdas, įpročiai, kaip skalbėme drabužius, kaip apšildome savo būstus, kokioje temperatūroje mums patogiausia, komfortabiliausia gyventi ir taip toliau. Būtina informuoti apie visą tai ir vartotoją ir skatinti jį kontroliuoti tos dalykus. Ir leisti naudotojų, vartotojų aktyviau dalyvauti energijos vartojimo efektyvumo užtikrinime. Stebime labai didžiulį pagerėjimą e, energijos vartojimo efektyvumo, bet yra tam tikrų trūkumų, galbūt mes perkame veiksmingesnę įrangą, bet per daug naudojame, piknaudžiavame tos įrangos e, naudojimu. Kaip, pavyzdžiui, perkami per dideli šaldytuvai ar per, per galingą kažkokią įrangą ir tai yra tiesiog neproporcinga. Ačiū uždėmesi. Aš tikrai skubėjau, atsiprašau dėl to, bet žinau, kad mus spaudžia laikas. Tikiuosi, kad viskas yra aišku. Labai ačiū. Aš tiesą pasakius prašiau, kad padarytumėt neįmanomą dalyką. Mums liko dar 15 minučių ir labai trumpai ponas Pipa pirmiausiai. be mikrofono. Labai ačiū už pateiktą analizę, pristatytą analizę. Tikrai nesitikėjau tokių teigiamų rezultatų tos analizės. Jūs labai daug padirbėjote. Ir kartu dar nurodėte atitinkamą ir teisinę bazę, teisės aktus, bei palankiai įvertinote tuos teisės aktus, kurie reglamentuoja būtinių prietaisų ženklinimą, energetinio naudingumo ženklinimą. <clears throat> Tačiau iš tiesų norėčiau paklausti, kokiu būdu pasiekta tie tokios didelės pažangos. Man atrodo, kad tikrai E, ne tik dėl e, teisės aktų. Aš manau, kad jūs ir patys paskaičiavote, kad pirmaisiais e, energijos vartojimo efektyvumo direktyvos galiojimo metais buvo pasiekti energijos taupimo tikslai numatyti 14 metams. Kitaip sakant, mes parengėme teisės aktą vadovaudamėsi neteisingais duomenėmis, nes komisija e, mums įteigė, jog numatyto tikslo nebus, numatytų tikslų nebus lengva pasiekti. O dabar jungtinis tyrimų centras e, informuoja, kad tikslas pasiektas dar 2014 metais. Taigi, kaip taip gali būti, kad tai, ko pasiekėme, kaip jūs sakote, yra pasiekta dėka teisinių aktų, dėka teisinio reguliavimo. Būtų įdomu sužinoti. Nes galų gale, jeigu vartojama mažiau energijos, tai sutaupama pinigų. Bet labai taupant neužtikrinamas vartojimo ciklas. Ar jūs manote, kad to galima pasiekti vien tik tai e, teisės aktų pagalba? nenoriu jūsų menkinti, bet tame išvelgiu tam tikrą prieštaravimą. Ir labai nesuprantu, ir visiškai nesuprantu, kodėl reikia nustatyti visiems privalomą energijos taupimo tikslą. Gal kas porą metų tada reikia tiesiog peržiūrėti orientacinius tikslus kurie būtų matyti aukštesni negu anglės dioksido kiekio mažinimo tikslai. Ir kitas dalykas, biurokratijos požiūrių, tai yra iš tiesų labai um, brangu. Pana Sekula, ačiū, ponė pirmininkė. Nenustepsite, kad uh, aš manau skirtingai negu ponas Piperis, bet a, uh, mūsų nuomonės ne pirmą kartą išsiskiria. Taip yra tam tikrų prieštaravimų, bet tyrimas siunčia labai aiškę gerą žinę. Pirmiausiai noriu pažymėti, kad europiniai teisės aktai reglamentuojantis energetikos sektorių ir pirmiausia energijos vartojimo efektyvumo direktyva ir yra tie pagrindiniai varikliai, kurie verčia mus siekti pažangos nes nepamirškite galų gale, daug dalykų buvo atlikta iki 14 metų. Taip, direktyva įsiligojo, įsigaliojo 14 metais, bet juk darbai pradėti ne 14 metais, todėl ir buvo pasiekti tie tikslai, kuriuos numatėme. Antra. Griežta veiksminga teisė yra labai svarbus dalykas. Dabar keletą žodžių apie tikslus. Kai mes svarstame, kokiu tikslu vertėtų siekti iki 30 metų, tai sutarėme, kad dar tada daug kas e, tenkino tam tikrus tarptautinės e, srityjas reikalavimus klimato taršos mažinimo srityje, bet daugelis dalykų buvo patvirtinti tik tai Paryžiuje. Ir mes todėl turime uh, skubiai imtis papildomo darbo. Pavyzdžiui, kai kurios valstybės narės sakė, kad nėra protinga uh, kel, numatyti tokius ambicingus taršos mažinimo tikslus ar atsinaujinančio energijos šaltinių panaudojimo tikslus, ten 27 procentus ar daugiau. Bet ką mes matome dabar? Mes matome, kad yra įmanoma pasiekti tikslų, nes mes jau nemažai padarėme. Ir siekti 27 procentų iki 30 metų reiškia, kad mums tiesiog reikės kažkuria prasme stabdyti darbą. Taigi aš manau, kad pravartu didinti tikslus, siekti 40 procento, ypač peržiūrėti tikslus klimato kaitos srityje. Ir dar, pirmininkė, turėtume kalbėti ne tik tai apie griežtą reglamentavimą ir reguliavimą Europos lygių, bet reikia kalbėti ir apie uh, nacionalinius tikslus, nes faktiškai egzistuoja nacionalinė sistema. Kai kuriais atvejais, kuri skatina nieko nedaryti, nes kitos šalis padarys ir bendras rodiklis bus geras. Bet aš manau, kad kiekviena valstybė narė turi nacionaliniu lygiu siekti ambicingo tikslo, nustatyti tą ambicingą tikslą Ir a, tyrimo rezultatai tik tai stiprina tokį mano įsitikinimą, nes įmanoma pasiekti net ir ambicingų tikslų. Todėl noriu padėkoti Junktiniam tyrimų centrui už atliktą tyrimą ir tikiu, kad dabar vaizdas bus kiek kitoks, negu kad mes įsivaizdavome. Ačiū. Ir į savo pusės bei kolegų kurie uždavė klausimus ir kalbėjo padėkoti ponui Nikeliui. Mums liko dar porą minučių, kai galime pasinaudoti vertėjų paslaugomis. Aš irgi noriu išduoti klausimą. Labai įdėmiai jūsų klausiausi. Buvo nemažai pateikta informacijos. Gal tų duomenų netiek ir daug, bet tikrai labai kruopšiai patikrinote visus duomenės vertindami politiką. Ir man tiesiog kilo tokia mitis. O gal jūs turite santrauką tos ataskaitos? Nes jeigu ne, tai tikrai sakyčiau, kad reikėtų parengti tokią santrauką ir mielai ją pasinaudočiau. Ir dar vienas dalykas. Gal, jūs, kai mes matytume santrauką, visą tai, kas išdėsite, galėtumėte padėti mums pasiaiškinti, ką reiškia vienas ar kitas skaičius arba uh, teiginiais. O dabar norėčiau jūsų paprašyti, kad apibendrintumėte viską ir tai, aišku, padės mums. Ir dar kartą noriu padėkoti kolegoms už visus klausimus ir pastabas. Aš manau, kad būtų gerai, jeigu jūs parengtumėte trijų puslapių um, apibendrinančią tokį informacijos savadą. Na, pirmiausiai turiu pasakyti, kad kad e, mes ketiname tą padaryti. Kitas dalykas. Atlikdami tyrimą mes bandėme įvertinti energetikos sektoriaus politiką ne tik tai e, teisės aktų požiūrių, ne tik tai teisinio reguliavimo požiūrių, nes yra bendra rinka. Mes e, bandėme žiūrėti, kaip dera nacionalinė ir europinė politikos. Dar vienas dalykas, kad visada rimbo ir bandelės principas yra geras reikalas, bet jį reikia papildyti šviečiamąją veiklą. Ir kai mokome vartotoje vertinti energiją, e, neteršti daugiau aplinkos, mažinti aplinką, tai tai reiškia, kad mes to, to pačiu mokome vartotoje būti konkurencingesniu. Mes negalime dėti lygybės ženklo tarp politikos, teisės akto ir rezultato. Taip nėra, nes visada yra tam tikra kombinacija priemonių tiek europinių lygių, tiek nacionalinių lygių ir tų a, dviejų lygių suderinamumas gali duoti a, laukiamą rezultatą. Ir mes matėme, analizuodami, kad daug, pavyzdžiui, priemonių yra dėgiama miestų lygių ar vietos lygių, į kurias taip pat reikia atsižvelgti. Na, nenorėčiau komentuoti, kaip nustatomi tikslai, kokie jie turi būti. Aš manau, komisija turi savo procedūrą ir mano kolega dirba būtent toje srityje. Ir paskutinė mano pastaba būtų tokia. Aišku, mes analizuotojim pamatėme, kad taip yra labai skirtingos tendencijos, yra skirtingi rezultatai ir uh, skirtingos galimybės. Bet nieko nebūtų, nei tų galimybių, nei tų rezultatų skirtingų, jeigu nebūtų vykdoma bendra europinė politika kuria siekiama visiems bendro, bendrai nustatyto tikslo. Ir tokia mano pozicija. Bet aš noriu pasakyti, nereikia menkinti politikos, reikia ją visokiojopai remti kad būtų pasiekti tikslai, netgi jeigu jiems jie atrodo gal kiek per maži. Per žymiai. Ačiū. Ačiū ir visiems gero vakaro linkim.